rezoliucijos pasiūlymai dėl Irano, tai yra konkrečiai Širan Ebadi atvejis. Ir dabar žodį suteiksiu ponui Matsakiu dvi minutės. Pone pirmininkė, komisaras ką tik atvyko. Nobelio premijos laureatė Širan Ebadi persiekiojimas yra tik tai vienas pavyzdžių kurie, atvejų, kurie vyksta dabar Irane. Toks persiekiojimas neturėtų mūsų net steminti, atsižvelgiant į tai, kad toje valstybėje valdo tikri tironai. Taip pat tai neturėtų mūsų stebinti ir tai, kad Iranas tikrai neatsižvelgs į šią rezoliuciją. Jie tiesiog pasišaipys ir išmes į šiukšlių dėžę šį dokumentą. Lygiai taip pat kaip ir buvo su visomis ankstesnėmis parlamentos e, rezoliucijomis. Na ir kas juos galėtų kaltinti? Jie žino, kad mūsų rezoliucijos yra tiesiog žodžiai, visiškai jokių veiksmų mes nesijimame ir jų vertinimų. E, tos rezoliucijos nėra vertos to popieriaus, ant kurio yra parašytos. Pone pirmininkė, pone komisarė, jeigu mes tikrai norime, kad Iranas pasikeistų, reikia žodžius paremti veiksmais. Mes, pavyzdžiui, galime PMOI išbraukti iš teroristų sąrašo. Arba galime tarp ES valstybių narių ir Teherano tam tikrų struktūrų pasirašytas sutartis nutraukti. Tokiu būdu Teherano valdžia į mus rimtai pažvelgs ir tikrai pamastys prieš imdamiesi tokių veiksmų, prieš persekiodami savo piliečius. Pone pirmininkė, pone komisarė, man atrodo, kad reikalinga antra rezoliucija šalia šios reikalaujant kai kurių ES valstybių narių vyriausybės, kaip kad e, Didžioji Britanija ir Prancūzija, ir taip pat e, Turkija, Turkijos valdžios institucijas, kad jie imtųsi realių veiksmų, kuo galima greičiau, prieš Teherano valdžią. Ačiū, ponė Stiller, dvi minutės. Thank you, uh, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Širane Badė istorija, tai istorija pirmosios musulmonės moters gavusios Nobelio premijos laure, e, premiją, e, istorija iš tiesų yra įkvepianti. Ji dėja e, turėjo atsistatydinti iš tam tikrų struktūrų, įvykus revoliucijai. Ji kovojo žmogaus, vaikų teisės, Irane. Ji gynė religinių mažumų teisės ir neseniai ji apgynė septynis piliečius, kurie buvo areštuoti ir kurie susidūrė su persekiojimu Teherane. Jos darbas žmogaus teisų srityje, jos ryštas, kuris iš tiesų vertas pagarbos, Kartu su kitais te, žmogaus teisų veikėjais ji įkūrė žmogaus teisų gynėjų centrą, analizavo žmogaus teisų pažeidinėjimo atvejus Teherane, bandė išlaisvinti politinius kalinius, padėjo jų artimiesiems. Tačiau nuo pat pradžios valdžios institucijos bandė jai kenkti. Jai buvo grasinama, ji buvo įkalinta. Ir Širan Ebadi gyvybei grėsė e, grėsmė ir saugumas buvo neužtikrintas. Na ir prieš pat Kalėdas, kuomet centras norėjo pažymėti 60-ųjų 60 žmogaus teisų deklaracijos metinės, tas centras buvo uždarytas. Taigi centras turi būti kuo galima greičiau atidarytas iš naujo, turime daryti spaudimą komisijai, e, vyriausiam įgaliotiniui Čekijai, pirmininkančiai valstybei tam, kad šis atvejis būtų išanalizuotas ir kad centras būtų atidarytas. Mums čia parlamente nėra lengva suvokti, kiek, kokia drasi, kokia ryštinga yra ši moteris ir kiti žmogaus teisų veikėjai, kurie sugeba pasipriešinti Teherano valdžiai. Aktyvistams, žmogus teisų kovotojams reikalingas šioks toks vilties spindulys, kadangi tai yra tie žmonės. Yra, yra atvejų, kuomet e, žmonės padedantys žyf sergantiems e, piliečiams buvo apkaltinti nebūtais dalykais tai nėra vien tik tai tokių veikėjų kova, tai yra ir mūsų kova. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju poniai Štiler, dabar ponia Lambert. Dvi minutės, dėkuoju ponia pirmininkė. Mums tikrai labai svarbu palaikyti žmogaus teisų gynėjų tais atvejais, kai nepriklausomai nuo to, ar vyriausybės į mus įsiklausys ar ne. Ir tie žmonės pademonstravo didelę drąsą valią, nežiūrint jiems kylančios grėsmės ir jau kaip buvo minėta, tai iš tikrųjų rimtas atvejis, nes e, išpolis prieš tokį tarptautinių lygių žinomą e, žmogaus teisų gynėją ne, ne rodo, kad žmonės ginanti savo įsitikinimus nėra saugus. Todėl aš manau, kad tokia valstybė turi pamatyti ir tokį savo elgesio pasiekes. Uh, Širina Badi gimė žmogaus teisės ir opozicijos lyderius e, Irane ir todėl pati buvo persikima patyrę uh, e, grasinimus. Na ir, ir yra persikimi tik jie, tiek ir kiti. Ir jeigu mes pažiūrėsime, ką galim padaryti, tai turime suprasti, jog tiesą sakant, uh, matome, kad kai kurios valstybės, jų vyriausybės pasaulyje pripažįsta žmogaus teisės ir tai atsiliepia, aišku, ir tom šalims, su kuriams mums tenka susidurti. Na, gal atrodo, kad dabar neverta skirti tiek daug dėmesio žmogaus teisėms, nes galima vis tiek bendradarbiauti žmog, su šalimis, kurios nekreipia dėmesio žmogaus teisės. Bet aš manau, kad svarbiausia yra išlaikyti ir pagerinti standartus. Ir pagalvokime, ar verta prekiauti, su, gal mes ir prekiausime su tomis šalimis, kurios negerbė žmogaus teisų, bet verta pagalvoti, ar mums verta bendradarbiauti su vyriausybėmis, vyriausybėmis kurios negerbė žmogaus teisų. Merci, président who live under the repressive. Irano piliečiai gyvena represinio režimo sąlygomis. Nuo 2005 metų jų padėtis visose sritise pablogėjo. Todėl aš norėčiau paraginti komisiją ir toliau atidžiai stebėti žmogaus teisų padėtį Irane bei paskelbti ataskaitą per pirmąjį šių metų pusmetį. Šiandien mes pasisakome prieš Nobelio premijos laureatės ponios Širien e, Ebadi persikojimą už tai, kad ji aktyviai gina žmogaus teisės. Labai dažnai klausime, ar šitie protestai, šitos diskusijos yra ko nors vertos. Būtent todėl aš norėčiau pasiūlyti ir komisijai, ir tarybai e, štai ką. Irano režimas kelia grėsmę pasaulio tai, tai kaip ir teisės viršinybės principai pasaulyje. Netrukus Iranas turės brandulinės e, galvutes ir jau turi e, labai pavojingas raketas. Jis taip pat remia ir Hamas ir Hezbollah organizacijas. Tačiau ES vis dar tikisi, kad mes sugebėsime kompromisai papirkti šį režimą. Nepaisant to, kad teroristinis režimas surišo opozicijos rankas. Taigi mums reikia labai aiškios ir griežtos pozicijos Ir taip pat reikia uh, nepamiršti pagrindinių mūsų prioritetų santykiuose su Teheranu. Voorzitter, de heer Matsakis heeft. Dėkoju, ponas Mairis. Shirin Ebadi is geen losstaand incident. Onder de kriek. Pone pirmininkė, e, Shirin Ebadi persiekimas yra tikrai nepateisinamas. Tarp režimo kritikų daugelį metų turėjo ypatingą padėtį ir tai, jog veikia tas žmogaus teisų apsaugos centras, tas įrodė, kad padėtis Irane nėra tokia prasta, tačiau uh, žmonės yra ne besilaikantis kitokių pažiūrų, kitokios socialinės pakraipos, tie, kurie kovoja už žmogų žmonių, moterų teisės, apie juos žinoma nedaug ir daugelis yra iš jų įkalinami, nužudinami ir daug kas yra savame suprantama Europoje, gali kainuoti gyvybę, yra ne. Ir vis dėlto nei e, užsienio, nei Europos nelabai domina šis šokiruojantis klausimas ir tarptautinis dėmesys yra nukreiptas į kitus dalykus, pavyzdžiui, kaip galima būtų sumažinti e, Irano karinės pajėgas, karinį potencialą, atominės energijos naudomas Irane. Na, aš manau, kad galėtume pasitelkti. Um, e, priekybinius santykius siekdami pažangos atitinkamose sritise yra ne. bet mes savotiškai e, įtraukdami, sutikdami su tuo, jog Irano vyriausybė pozicijos atstovus yra įtraukusi į terorizmo, teroristų sąrašą, mes savotiškai pataikauname Irano vyriausybei. Na, kita vertus, ponia Badė yra žinoma dėl to, kad ji uh, E, yra Nobelio premijos laureatė ir tai savotiškai užtikrina jam tai tikrą, jai tam tikrą apsaugą. Kaip ten bebūtų, turėtume ginti ir saugoti opozicijos lyderius Irane. Pone pirmininkė, Münchenė, mano biuras yra toje gatvėje, kur gyvena daug krikščionių armenų iš Irano. Na, yra, jie yra krikščionių tikimo atstovai ir kartu patriotiškai nusiteikę persai. Ir tai rodo, jog persų kultūroje giliai sišaknyjusi tolerancija kitiems tikėjimams, kitoms šalims. Na ir manau, kad tai, kaip valdo mula režimas, yra visiškai neiraniška, nepersiška, nes tai prieštarauna vienos iš seniausių pasaulio šalių tradicijoms. Todėl galvojant apie Irano žmonių interesus, jos istoriją, reikia kaltinti tokias apraiškas. Pone Ebadi. E, gavo Nobelio premiją už tai, kad jį gina teisės žmonių, mažumų, moterų ir tikrai jai reikalingas mūsų solidarumas, nes negalime teiksyti su tuo, kaip yra persiekima. Todėl kreipiuosi į Čekiją kaip pirmininkaujančią šalį ir šiuo klausimu teikyti, taikyti savo gerą žmogaus teisų apsaugos politiką. Dėkoju, ponas Pinjor. Pirmininkė. Zwrócić uwagę na brak przedstawienia Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiandien šiame posėdėje nedalyvauja tarybos atstovai. Galima tik apgailėstauti, kad niekas neatstovauja šiandien Čekijai, kuri yra kovos už žmogaus teisės e, tesėja. Uh, e, Europos Sąjungoje. Taigi galima tik apgalėstauti, kad e, čekijos atstovai nusprendė neatvykti į šį posėdį. Beje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Vokietijos pirmingavimo metu šios valstybės atstovai nuolatos dalyvavo mūsų posėdžiuose. Iranas. Iranas yra labai svarbi artimųjų rytų e, šalis. Ir panašu, kad ateityje būtent ši šalis turės daugiausiai įtakos e, sprendžiant svarbiausius regiono klausimus. Būtent todėl labai svarbu, kad ji laikytųsi, labai griežtai laikytųsi žmogaus teisų e, reikalavimų. Ir būtent todėl mes turime šiandien labai aiškiai apginti širin ebadį teisės. Mes žinome, kad jį persekiojama be jo, e, jokios priežasties. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad neseniai buvo sulaikyta nemažai Širas universiteto studentų. Sausio 12, pavyzdžiui, buvo sulaikyta 12 studentų. Taigi turime apsaugoti ir šios šalies jaunimą, ypač studentus. Tarp sulaikytų nemažai e, medikų kurie padeda kovoti su e, živ ir AIDS šioje šalyje. Taigi turime ir toliau skirti daug dėmesio žmogaus teisėms e, šiame regione. Ponas Brutovič, UN frakcijos vardu. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Iranas yra fundamentalistų valdoma šalis. ir vargu ar joje iš vis galėtų veikti demokratinės institucijos. Net neverta šio klausimu svarstyti. Be abejo, politikams rūpi jų įvaizdis pasaulyje ir gal dėl to jie ir pasirašo tarptautinės uh, sutartis. Tačiau padėtis šalyje yra visiškai kitokia. Pane Širinė Badi, Nobelio premijos laureatė, yra persekiojama pirmiausia dėl to, kad vyriausybė silpsta ir todėl vis daugiau bijo tų, kas pasisako už demokratiją. Aš manau, kad mes turime radikalesnėmis priemonėmis siekti pagarbo žmogaus teisėms šioje šalyje. Dabar spontaniškų pasisakymų metas. Yra trys norintys pasisakyti. Jeigu kalbėsite trumpai, suteiksiu žodį visiems. Ponas Nazariai. Iranas yra ta valstybė, kur žmogaus teisės yra negerbiamos, yra pagarsėjusi ši valstybė tarptautiniu mastu dėl, tokio, dėl tokio savo padėties. Ir ponio Širane badė atvejais, taip pat studentų areštavimo atvejais puikiai tai įrodo. Mes tikimės, kad Europos liaudės frakcijos iniciatyva leis mums įgyvendinti savo vaidmenį, ginant žmogaus teisės, kadangi esu iš postkomunistinės valstybės, galiu tik tai pasakyti, kad, na, mano manimu, tai leis uh, užmėgti pozityvius santykius su Iranu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria não só apoiar esta resolução, mas muito. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau ne tik paremti šią rezoliuciją, bet ypatingai pritarti tam, kas buvo pasakyta visų kolegų, kurie kalbėjo už laisvą Iraną. Ponas Matsakis kiti akcentavo, kad didžiausia problema yra ta, kad yra taikymosi prie režimo politika Europoje yra pas, pasirašomos sutartys dėl naftos tiekimo ir panašiai, jos tampa kur kas svarbesnės negu bet kas kita. Centro uždarimas yra skandalas nuo pat pradžių. Tai reiškia, ir mūsų reakcija šiandieną rodo, kad mes padrasiname tuos, kurie persekioja žmogaus teisų gynėjus. Todėl raginu tarybą imtis veiksmų ir e, tinkamą organizaciją išimti iš teroristų sąrašo. Pone pirmininkė, ponas Bžežinskis mano, kad viena didžiausių pasauliui grėsmių šiuo metu yra nestabilumas. Kalbu apie Egiptą ir Pakistaną. Jis mano, kad didžiausia regiono problema yra Iranas. Taigi, jeigu mes neišspręsime Irano bėdų, jeigu neįvesime demokratinių principų toje valstybėje, mes negalėsime nugalėti, įveikti to pavojaus, apie kurį kalbėjo panas Bržinskis. Bet aš nemanau, kad pakaktų tiesiog iš išorės primesti demokratiją Iranui. Ir ta demokratija turi gimti Irane tų žmonių, tokių žmonių kaip ponia Ebadi rankomis turi būti įnešta demokratija į Iraną. Taigi tiems žmonėms reikalinga mūsų parama. Dėl šios priežasties taip svarbu mums šiandieną paremti bet kokias demokratinės jėgas šioje valstybėje. Dėkoju. Ketvirto, ketvirtasis kolega dar paprašė žodžio. Na, tai nėra įprastinė e, procedūra, bet suteiksiu žodį ponas Černeckis. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ironiška yra tai, kad ir Hamaso, tarkim, atveju tiek ir Irane problema yra ta, kad na, valdžios institucijas išrinko visuomenė ir tai yra mūsų problema, nes mes nekaži ką galime padaryti. Mes galime pakalbėti, kreiptis, prašyti, nusiųsti kažkokią tai žinę valdžios institucijoms, pasmerkti žmogaus teisų padėtį, demokratijos nebuvimą, tačiau daugiau, ką žin, ar ką galime nuveikti. Ir aš tikiuosi, kad žodis taps tvirtų ginklų, kai mes kalbėsime ir paremsime tuos, kurie kovoja už laisvę Irane. Aš su jais visa savo širdimi dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Prašau, ponė Švidla. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Europos komisija labai didžiai seka, kaip e, toliau klostėsi ta situacija, kurioje atsidūrė ponė Širin Abadi. Ir manome, kad e, ta grėsmė, kuria iškilusi poniai Abadė ir jos kolegoms po E, kratos e, jos kanceliarijoje metų pabaigoje yra tikrai neprimtina. Ir ta krata yra tik naujausias bauginimo pavyzdys, nukreiptas prieš ponę Abadį. Čia dar paminėčiau ir e, gruodžio mėnesį nutraukta žmogaus teisų gynimo centro veikla. Europos komisija labai rėmė Prancūziją jos pirmininkavimo metu, kai e, gruodžio mėnesį 21 ir 31 dieną buvo parengti du pareiškimai dėl ponios Ebadi. Na ir manome, jog Irano valdžios institucijos turėtų gerbti savo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisės rytyje, be kita ko, taikių susirinkimų laisvė kaip tai numatyta tarptautinėme pakte dėl politinių ir pilietinių teisių. Šį paktą Iranas pasirašė ir ratifikavo. Ir dabar Iranas turėtų laikytis šio įsipareigojimo. Panašiai kaip ir praeitie, komisija ir 2009 metais padarys viską, kad e, Irano valdžios institucijos būtų raginamas apsaugoti ponę Ebadį ir kitus aktyvistus ir taip pat suteiktų jiems galimybę legaliai veikti savo šalyje. Na, kaip žinote, žmogaus teisų klausimai ir atominės energetikos klausimas Irane mums yra svarbus santykiuose su Iranu. Na ir mes ir toliau tęsime pastangas šioje srityje 2009 metais. Na ir mums pavyko parengti, parengti programas skirtas žmogaus teisė apsaugai, kovai su narkotikų gebenimu, o taip pat ir projektai skirti e, vaiko teisėms ir teisėtvarkos ryčiai. Taip pat mes sustiprinsim iniciatyvas skirtas švietimui, kultūrai. Pavyzdžiui, čia paminėčiau um, E, Erasmus Mundus programą, taip pat bus rodomi filmai Irano, iraniečių kalba. Taigi šios e, iniciatyvos bus tęsiamos, bet aišku, kad kol Iranas nepadarys pažangos žmogaus teisės rytyje, mūsų santykiai negalės būti normalus. Pirmininkė, dėkoju už pasisakymą komisijai ir balsamas įvyks po diskusijų. Dabar norėčiau perėti prie kito klausimo, taip yra padėties ir e, Gvinėje, dėl kurios taip pat yra rezoliucijų projektų. Žodis ponui Matsakiui. Being in one way or another involved in its tragic past